esminėse srityse pirmininkaujantį. Sanglaudos Europa, saugi Europa, Europa kaip pasaulinė veikė ir bendrųjų vertybių Europa. E, pagal sritį e, konvergencijos Europa mes siekėme pasiekti pažangos dėrėdamėsi dėl būsimos finansinės e, struktūros nuo 21 iki 27 metų. Ir mes Dirbome tiek politinė prasme, tiek žiūrėjome į atskirus e, sektorius. Mes taip pat esame dėrybas e, dėl įvairių teisėkuros klausimų, siekdami sustiprinti bankų ir kapitalų sąjungas. Norėjome užsitikrinti svarę ateitį bendrai rinkai. Kitose konkrečiose bendros svarbiausios rinkos sitise, tokiuose kaip energetika, socialiniai dalykai, klimato kaita, taip pat dirbome ir pasiekėme pažangos. Mes e, apibrėžėme esminius etapus, kurie e, Suomijai, Kroatijai, mūsų trejato pirmininkausiančiam šalims dirbti. E, mes daug galvojame apie skaitmeninę epochą ir panašius dalykus ir taip pat siekėme skirti pakankamai dėmesio toms sritims. Mes pirmininkaudami pakankamai dirbame, kad sustiprintume skaitmeninę bendrąją rinką. Autorių teisių direktyva bendrai rinkai buvo patvirtinta. Visose savo veiklos srityse mes labai daug dėmesio skiriame socialinio aspekto įtvirtinimui visose srityse. Tai yra mūsų prioritetas. E, turiu galvoje Europos darbo inspekcijos kūrimą. Energetikos sąjungos srityje gamtinių dujų direktyva e, patvirtintas pakeitimas direktyvos, mes norėsime skaidrios sistemos tarpusavio jungtims gamtinių dujų su trečiosiomis šalimis. Mes taip pat uh, prisidėjome prie bendros vizijos, galvant apie ilgalaikę perspektyvą, siekiant e, klimato neutralumo veiksmų, taip pat patvirtinti reglamentai dėl sunkės svorių transporto priemonių emisijų. Saugesnė Europa - tai yra antras rytis, kurioje daug dirbome. Mes siekiame sustiprinti ES saugumą tam, kad būtų galima sureaguoti į piliečių lūkesčius Mes sustiprinome e, pasienio apsaugos, pakrančio apsaugos e, agentūros įgaliojimus, taip pasiekėme užtikrinti tarpusio saveikumą įvairių sistemų. Tai e, siunčia aišku signalą. Europos žvalgybos informacijos temos turi būti saveikios tarpusavį. Ir tai yra puikus pavyzdys, kuris rodo, kad mes ir toliau dirbsime kartu su valstybės narėmis, siekdami sustiprinti vidaus saugumą taip pat e, Šengeno zonos e, veikimą. Rumunijos vienas iš tikslų yra e, dalyvauti kaip pilnateisiai nariai šioje zonoje. Mes taip pat siekėme pažengti į priekį reformuojant prieglopščio ir migracijos politiką. Šioje srityje išlieka skirtumų, tačiau mums pavyko pasiekti rezultatų gražinimų direktyvą svarstant ir laikinus sustarimus pagerinti. Taip pat baigėme darybas dėl Europos e, ryšių, migracijos ryšių pareigūnų tinklo. E, mes taip pat siekime sustiprinti mūsų galimybės e, atremti kibernetinius išpolius. Taip pat e, numatėme nuobaudas dėl to, kad ne, gali būti nesimama veiksmų siekiant užkirsti e, tokiems e, išpoliams. Yra imtasi priemonių prieš asmenys, kurie bandė veikti e, kibernetinėje erdvėje prieš ES ar valstybės narės. Mes taip pat e, e, siekėme, kad būtų įkurta specializuota agentūra šioje srityje veikianti. Mes dirbome ir pagal sritį Europą kaip pasaulinė veikėja. Daug e, dirbome, kad sustiprintume veiksmingumą ES, jos veiksmus kaiminystėje. Mes tą darėme įgyvendami mūsų tarptautinius įsipareigojimus tokiuose e, srityse ir teritorijose kaip Vakarų Balkanai, Rytų kaiminystė, Juodosios jūros regionas. plėtra. Plėtra yra geostrateginė investicija ekonominė gerovę ir saugumą bei gerbuvį ES vakarų Balkanai ateina iš sudėtingos aplinkos, bet mes užsitikrinome nemažai pažangos, istorinės netgi pažangos per praėjusius metus ir paliekame strateginės galimybės atviras per strateginę partnerystę. Aš pirmiausiai galvoju apie Albaniją ir Šiaurės Makedoniją. Bendrųjų vertybių Europoje tie dalykai yra ypač svarbus. Išgalvotos pramanytos naujienos yra viena iš mūsų realybių ir vadovų taryba apie tai kalbėjo, kaip kovoti su tokiamis naujienomis prieš e, Europos parlamento rinkimus. Pavyzdžiui, taip pat mes siekėme kovoti su antisemitizmu ir ksenofobija, taip pat neapykanta kurstančiais pasisakymais ir visomis netolerancijos formomis. Mes tikimės, kad šios e, pastangos e, nesunyks, o tik sustiprės pirmininkaujant kitoms dviems mūsų trejato valstybėms narėms. Ir tam tikri sustarimai atsispindi naujoje institucinėje architektūroje, kalbu apie mūsų santykius su, su parlamentu ir komisija. Mes dirbame stiprindami Europos projektą ir per praėjusį pusmetį pademonstravome, kad europietiškumą, europietišką dvasę turi būti paremta nuolatiniais veiksmais, nuolatiniu darbu. Mes siekime užtikrinti sklandų pirmininkavimą ir aš asmeniškai pati siekiau tai užtikrinti, kadangi labai man artimi yra Europos projekto idealai. Ir aš užaugau su tokiais siekiais ir mes norime prisidėti prie integracijos uh, E, sukūrimo. Jūs įsivaizduojate, ką tai reiškia tokiai šaliai kaip Rumunija. Ir tuos dalykus mes turime kartuoti, priminti piliečiams. Reikia mm, siekti konkrečių rezultatų, kad piliečiai mumis patikėtų. Ir šiaip mes neturėtume e, galvoti apie skirtingus e, greičius, apie e, atskirus ratus. Mes turime galvoti apie glaudesnę integraciją. Ir aš taip pat galvoju čia apie mūsų šalies narystę Šengeno zonoje. Mes esame de facto nari šios zonos ir dirbsime aktyviai, kad būtų Sibijų deklaracijos principus galima įtvirtinti mes e, išpažįstame demokratinės vertybės, teisinės valstybės principus ir tai atsispindi taip pat toje deklaracijoje. Tarp valstybių narių neturėtų būti skirtumų, kadangi atotrukis e, reikš, kad atsiras skirtingi standartai taikomi ES piliečiams. Pirmininkaudama ES ministrų e, tarybai Rumunija pademonstravo, kad ji yra pilna teisė narė ES ir taip pat tai įtvirtina mūsų siekius e, įgyvendinti patikros mechanizmo visas rekomendacijas. Aš e, noriu pasakyti, kad mes susikursime ateitį saugę tik tvirtesnėje vien visoje Europos Sąjungoje ir aš dirbau labai daug, kad mes pasiektume to tikslo. Dirbome aš ir kiti profesionaliai. Rumunija, kuri pirmininkavo ministrų tarybai, jos darbas visas, aš manau, bus rimtas pagrindas toliau įgyvendinant ES darbo tvarkį ir aš norėčiau nuoširdžiai palinkėti sėkmės e, pirmininkavimą perim, perimančiai Suomijai. Dėkoju Jums ir dėkoju Jums už Jūsų paramą per uh, tuos šešis mėnesius. Dėkuoju Jums už pozityvų bendradarbiavimą. Aš esu įsitikinusi, kad Rumunijos pirmininkavimas per praeitą pusmetį išliks tiek Rumunijos, tiek ES atmintyje kaip sėkmingas pirmininkavimas. Dėkoju. Ačiū. Pirmininkė Dansila. Dabar pasakys Marijos Šepčiovič, komisijos vicepirmininkas. Dėkoju komisijos nariai, kad prie mūsų prisijungėte šį, šią popietę. Pone pirmininkė, ministrė pirmininkė, Gerbėmi Europos parlamento nariai, visuomet labai malonu šioje salėje lankytis, ypač e, šiandieną, nes šį rytą jūs kalbėjote apie vizijas, viziją ir uh, mūsų būsimos bendros Europos lūkesčius per ateinančius penkerius metus. Greitai jūs balsuosite dėl tos vizijos, kad mes galėtumėme visapusiškai pereiti prie naujo teisėkuros proceso, proceso, kuris laikotarpio, kuris e, yra labai svarbių momentų, kur yra daug iššūkių ir galimybių. Bendradarbiavimas su Europos parlamentu turinčio didelius įgaliojimus ir dėl to, kad buvo didžiausias aktyvumas Europos parlamento rinkimuose pastaruosiuose, yra labai svarbu, nes mes kartu prisimame atsakomybę už Europą. Tam, kad Europa pasiektų sėkmingų rezultatų, turime veikti kaip komanda, siekdami kompromiso ir gindami bendrus europinius interesus. Aš manau, kad būtent taip buvo ne tik Rumunijos pirmininkavimo metu, kurios rezultatų šiandien aptarėme, bet tokioje dvasioje mes dirbome per pastaruosius penkerius metus. Ir aš norėčiau Jums padėkoti, ponė ministrė pirmininkė, ponė Durika, už tas pastangas, kurių ėmėsi Rumunija tam, kad Europa žengtų tolyn. Kaip aš jau sakiau, kad pasiektumėme rezultatų, parlamentas, komisija ir taryba turi dirbti kartu, bendrai siekdami europinio intereso. Tai geriausiai paliudė tas faktas, kad 354 pasiūlymai buvo pateikti šios komisijos ir jie buvo patvirtinti. Nemažai jų vienbalsiškai buvo patvirtinta. Aišku, tai nebuvo labai paprasta, teko padirbėti, siekti kompromiso ir aš esu įsitikinęs, kad naujasis parlamentas laikysis lygiai tokio pat konstruktyvaus požiūrio. Taigi šią progą aš norėčiau pasveikinti pirmininką kavusią e, Rumuniją, prezidentą, ministrę pirmininkę ir visus Rumunijos ministrus, taip pat Rumunijos ambasadorių ES už su puikiu darbu ir puikiais pasiekimais. Jūs ėmėtės ypatingų pastangų tam, kad iki paskutinės ankstesnės kadencijos parlamento sesijos balandžio mėnesį būtų užbaigtas darbas svarbiose srityse. Tai buvo politinis sprintas, nes 90 klausimų per 100 pirmųjų jūsų pirmininkavimo dienų buvo išspręsta. Tai rodo, kad jūs buvote nusiteikę labai ryštingai ir efektyviai. Pirmiausia, kalbant apie Europos sienų ir pakrančių apsaugą, autorių teisų direktyvą arba Europos dujų direktyvą tikrai nebuvo lengva užbaigti tą darbą ir mano kolega komisijos narys Kanjetė nusprendė prisijungti prie mane šiandieną, kad parodytų didžiulę pagarbą ir padėkotų už tą primtą teisės aktą. Ir aš tiesų taip pat norėčiau priminti ir pažangą, kurią pasiekėme socialinės politikos rytyje šios, šio pirmininkavimo metu. Ir būtent Rumunijos dėka dabar turime aukštesnius standartus dirbantiems tėvams ir rū, besirūpinantiems kitais asmenimis, mes daugiau paramos užtikriname moterims jų galimybėms dalyvauti darbo rinkoje. Mes sutartis ir darbo sąlygas padarėme skaidresnėmis ir labiau prognozuojamomis, kalbant apie įvairius darbo, darbo įvairias darbo formas, darbą nepilno etatu ir panašiai. Ir taip pat mes pateikėme pasiūlymą dėl Europos darbo inspekcijos sukūrimo ir būtent pirmininkaujant Rumunija padarė tai realybę. Uh, Kalbant apie būsimą daugiametę finansinę programą, šioje srityje pirmininkavusi Rumunija irgi nuveikė daug darbų dėl dėrybų ir dėl to, kad paspartėtų dėrybos įvairiose, dėl įvairių šakinių pasiūlymų. Buvo pateikta nemažai puikių pasiūlymų kritinėse srityse. Ir mes toliau turime tęsti tą darbą ryštingai su kitomis pirmininkausiančiomis valstybėmis. Mes žinome, kiek sudėtingos yra dėrybos dėl biudžeto bet galiausiai tai yra politinės valios reikalas. Ir mes privalome priimti tokį sprendimą, kuris užtikrintų aiškumą ir stabilumą mūsų piliečių ateičiai ir mūsų verslo ateičiai. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ministrė pirmininkė, Rumunija įrodė, kad sudėtingais institucinių pokyčių metais Europoje Europa kvepuoja abiejais plaučiais ir vakaruose ir rytuose. Mes jaučiame jau pajutėme tą, jeigu šias 9 dieną Sibių viršūnių susitikime, tai buvo labai svarbus momentas tiek ES, tiek Rumunijai. Mes matėme, kaip ryškiai šviečia europinės spalvos. Mes 27 ES valstybių vadovai prisėmėme bendro įsipareigojimo kurti Europos ateitį kartu. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, jog Tikimės, jog Rumunija tap Šengeno erdvės pilna teisė nare. Aš tik tai dar kartą norėčiau kreiptis į valstybės nares, kad Rumunija patektų į tą erdvę. Kaip komisija akcentavo anksčiau, pastangos kovojant su korupcija, užtikrinant įstatymo viršenybę yra labai svarbu ir turime laikyti savo įsipareigojimų, nes to nusipelnė žmonės. Ir mano paskutinis sakinys bus susijęs su mano asmeninė patirtimi. Aš nekartą lankiausi jūsų šalyje dar prieš svarbius e, pokyčius ir po to. Ir tikrai galiu pasakyti, kad jūsų šalis padarė milžinišką pastang, e, pažangą pastaraisiais metais ir jūsų pirmasis pirmininkavimas turėtų būti pasididžiavimo šaltinis visiems jūsų piliečiams, nes jūs puikiai atlikote šį darbą. Norėčiau už tai jums padėkoti ir rumuniškai padėkoti Multumeč. Mesk. Grazie, viceprezidente Sefkovič. Adesso ascoltiamo. Ačiū viceprezidente. Frakcijų vardu pasisakymai mūsų laukia EPP frakcija. Podas Kovačev, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ponė premjerė, ponė komisarė. EPP frakcijos vardu norėčiau pasveikinti e, prezidento Johanės, jūs, ponė premjerė, ir visus tuos, kurie prisidėjo prie sėkmingo pirmininkavimo. Prisimta atsakomybė Europai sudėtingų laikotarpių. Junknė karalystė traukėsi iš sąjungos, aktyvios diskusijos apie ES ateitį, institucijų atsinaujinimas Europos parlamento rinkimai šiame kontekste susidurėte tikrai su dideliais iššūkiais tiek teisėkuros srityje, tiek dėl gairių ateičiai. Pirmininkavimo metu es pasistumė į priekį dujų direktyvos, bankų sąjungos kūrime, skaitmeninėje srityje. Komisija jau pateikė pavyzdžių kartu. Mes pasiekėme tikrai stiprų įsipareigojimą vakarų Balkanams ir tolesniai plėtrai šiame regione. Mums norėtųsi, kad ši svarbi tema išliktų sąjungos darbo tvarkėje po dešimties metų pertraukos Sofijos viršūnių sustikime buvo nubrėžtas gairių planas būtent šiam Europos regionui. Labai vertiname Austrijos ir Rumunijos abiejų valstybių pastangas jų pirmininkavimo metu ir skirta dėmesį vakarų Balkanams. Reikia tinkamai pasiruošti ir nenutraukti stojimo procedūrų, kadangi kitu atveju sustos reformos regione ir tuom pasinaudos tikrai ne es interesais besidominantis veikėjai ir valstybės. Sanglauda. Bendroji es vertybė buvo jūsų šūkis. Tikrai e, sanglos dos Europa, e, turtingesnė ir sėkmingesnė Europa buvo baigta nagrinėti daug dokumentų, ypač išskirčiau Europos e, pakrančio apsaugos ir sienų apsaugos tarnybos dokumentą, EPP frakcijai jis jau buvo ilgą laiką prioritėtinis. Laisvas judėjimas sąjungoje yra viena didžiausių mūsų piliečių laisvių. Įmanoma ją užtikrinti tik tinkamai apsaugant išorės sienas ir užtikrinant tinkamą jų kontrolę. Kalbant apie manoje, mano gimtąją Bur Bulgariją, mes tikrai pateikėme gerų pavyzdžių, kaip sienas saugoti. Mūsų, e, mums padėjo solidari Europa šiame darbe ir tokiu būdu mes užtikriname visos Europos saugumą. EPP kaip frakcija pasisako už stipresnę sienų ir pakrančio apsaugos tarnybą, turinčią daugiau išteklių, galinčią greičiau dislokuoti paėgas, reaguojant į neproporcingai didelį migracinį spaudimą. 10 tūkstančių naujų pareigūnų turi prisijungti prie Frontexo, tai turi būti atlikta kuo greičiau. Kita e, diskusijų tema - daugiametė finansinė programa kitam finansavimo laikotarpiui. Mums reikia ne tik plačių ambicijų, bet ir priemonių joms įgyvendinti. Sunku tikėtis, kad uh, es įgyvendins piliečių lūkesčius, jeigu neturės es priemonių, kaip tą padaryti, kaip prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio. Mes be abejo būtume pagėdavę, kad dėrybos būtų pasibaigiusios iki EP rinkimų, vis dėlto reikia pasveikinti, kad Rumunija pasiekus tikrai daug per pirmąjį šių metų pusmetį, Svarbu užtikrinti, kad nesumažės Anglijai skirta ES biudžeto dalis po 20 metų. ES struktūriniai ir investiciniai fondai toliau turi padėti atnaujinti infrastruktūrą bei mažinti socioekonominius skirtumus tarp regionų, kovoti su skurdu. Čia tiek Rumunijoje, tiek visur kitur, kovojant su skurdu, reikia visiems pasitemti. Bet kuriuo atveju tikrai būtume pasidžiaugę, jeigu Rumunija būtų stipriau pasistumėjusi Šengeno plėtros ir geros kaiminystės sritise, tačiau kol kas nenorime įsileisti Rumunijos ir Bulgarijos į Šengeno zoną. Tuo pat metu vyko diskusijos dėl e, naujo Europos prokuroro skirimo EPP frakcija pasisako už griežtą kovą su piknaudžiavimo ES finansiniais interesais, jų pažeidimą. Tuo pat metu čia kalbame ne tik apie pinigus, reikia nepamiršti vertybių. Sąjunga kurta bendromis vertybėmis, e, grindžiant e, ir teisės viršenybė mums visiems svarbi ypač EPP frakcijoje. Beje, pirmininkaujančiosios vaidmuo užtikrinti ne tik kasdienį ES darbą, bet nustatyti strategiją ateičiai. Čia pasidžiaugčiau e, prezidento Johannes sušauktą viršūnių susitikimą. Buvo susitarta jame e, siekti demokratiškesnės ir stipresnės Europos. Mes gavome labai stiprių įgaliojimų iš europiečių, daugiau nei pusė visų balsavimą turinčių jų balsavo. Atėjo laikas tęsti darbus bei bendromis jėgomis e, bei su naujaja komisijos pirmininkė, vėliuosi, kad ji bus išrinkta šią popietų, įgyvendinti tą ambicingą programą, kurią šįryt pristatė ponė Fantenlajen Leyen plenarnėje sesijoje. Ačiū ir linkiu Jums sėkmės ateityje. Dėkuoju dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu pirmininkė Garsija Rašipėrės. Dėkui pirmininkė. Ministrė pirmininkė, Rumunija esminių mūsų ateičiai etapų pirmininkavom į sutarybai. Tai nebuvo lengva dėl to, kad tiek daug iššūkių, pavyzdžiui, Brexitas vienas iš jų, bet ir dėl to, kad jums teko trumpas pirmininkam laikas dėl Europos parlamento rinkimų, bet galiu pasakyti, kad be nedaugiausiai rezultatų pasiekite ir noriu pasveikinti Rumunijos vyriausybę. Taip pat norėčiau šiandieną pasveikinti Vioriką Dančylą, ministrę pirmininkę šiandieną čia. E, jums pirmininkavot buvo baigta darytis dėl įvairių susitarimų. Taip pat labai daug pasiekėte e, parengiamuosius darbus atliekant, e, ruošiantis Junktinės karalystės pasitraukimui, kad poveikis būtų kaip galima švelnesnis tiek Britanijos piliečiams, tiek ES piliečiams. E, jūs e, kaip pirmininkaujantis šalis ieškojote kaip galima veiksni, geresnių, veiksmingesnių išeičių. Ir taip pat e, matėme išaišką solidarumo su piliečiais, solidarumo su teritorijomis per sanglaudos politikos veiksmus. Ir e, matome, kad dažnai e, iš teritorijų išsikelia žmonės, nes jaunimas nemato ten ateities. O Sanglaudos Europa buvo viena iš jūsų veiklos ryčių. Norime mes, kad ES pasinaudotų skaitmeniais dalykais technologinė plėtra, bet kad tai būtų užtikrinta visose ES teritorijose. Per vos keturis mėnesius jūs sugebėjote baigti darytis dėl 80 teisės aktų ir e, sudarėte svarbius institucinius sustarimus. Ir aš norėčiau dar e, akcentuoti parengiamą į darbą. E, pagal sektorius rengiantis tvirtinti septynių metų daugiametę finansinę programą. Tai yra mūsų biudžetas ir kaip galima greičiau turime baigtis, de, baigti darytis dėl tos programos, kai tik pradės veikti nauja komisija. Ir mes, jeigu turėsime tvirtą pagrindą, galėsime gyveninti politikos priemonės, kurių laukia iš mūsų piliečiai. Rumunija pirmininkavusi užsitikrino priemonės, kad būtų stiprintas e, socialinis ramsis, kad darbuotojams būtų numatytos geresnės sąlygos. E, buvo sutarta dėl e, teisingų darbo sąlygų direktyvos ir dėl Europos Darbo inspekcijos, tai mums buvo labai svarbus klausimai. Ir dar vienas iš didžiausių pasiekimų praeitos kadencijos buvo direktyvos patvirtimas. Tai yra direktyva dėl asmeninio profesinio gyvenimo derinimo. Pirmą kartą yra numatytos tėvystės atostogos atlyginamos per e, savo pirmikavo pusmetį Rumunija pasisakė už teisingumo sudalyrę, solidarę Europą, už lyčių lygybę. Taip pat kitos priemonės buvo patvirtintos labai svarbios, kovojant su neapykanta kitokiems žmonėms. Daug kas padaryta kovojant su rasizmu ir ksenofobija, taip pat visomis netolerancijos formomis. Ministrė pirmininkė Viorika Dančila dabar estafetę iš jūsų perims. Suomija ir jūs dirbote labai daug ir sėkmingai tikimės, kad per ateinančius metus tęsis tie darbai, kurie leis teisingesnę, vientisesnę Europą sukurti. Dėkoju. Renew... Dėkoju. Renew Europe frakcijos vardu. Ponas Tudoračia. domnule președinte ačiū pirmininke ministre pirmininke dančila vicepirmininkė Šepčiovičiau. Pirmasis Europos, Rumunijos pirmininkavimas ES tarybai kalbant techniniais diplomatiniais terminais, buvo sėkmingas. 90 klausimų buvo užbaigta svarstyti. Ir aš norėčiau padėkoti už atliktą darbą. Tačiau Politiniais terminais kalbant, kažin ar galėtumėme pasakyti tą patį. Aš apgalėstauju, kad dabartinė Bukarešto vyriausybė labiau rūpinosi tais klausimais, kurie yra susijęs su jos lyderystė, vadovavimu. Trūko politinių siekių, ambicijų ir buvo perimta ir tai privedė prie populistinės retorikos parlamente. Rumunijos piliečiai labai smarkiai nubaudė už tokį požiūrį laimiai gegužės mėnesio rinkimuose. Rumunijos piliečiai balsavo už europietišką Rumuniją ir jie pasinaudojo tą galimybę išsakyti savo nuomonę. Ta pamatėme po daugybės metų. Buvo daug jautrių, svarbių klausimų taryboje, kur nebuvo pasiekta pažangos. Aš paminėsiu tris iš jų. Pirmiausia, Mes turime atnaujinti diskusijas dėl daugiametės finansinės programos. Nėra priimtina tai, kad per vėlai tai buvo patvirtinta, kai buvo su ankstesnė daugiametė finansinė programa, dėl to nukenčia partneriai ir naudos gavėjai. Mes turime užtikrinti reikiamus išteklius žemės ūkio politikai ir sanglaudos politikai, kuria užtikrinama reali konvergencija tarp žemynų rytų ir vakarų. Mums reikia daugiau Europos švietimo srityje, Tas pats pasakytina ir apie atitinkamą finansavimą ir atitinkamus standartus ES. Taip pat mes turime atnaujinti darbą dėl Europos prokuratūros, kuo galima greičiau. Tai yra politinis sprendimas, politinės valios įgyvendinimas ir aš tikiuosi, kad pirmininkaujantį Suomiją sės prie dėrybų stalo su Europos parlamentu, kuo galima greičiau, kad būtų pasiektas susitarimas. Trečias dalykas, mes turime eiti į priekį migracijos ir sienų kontrolės rytyje. Parlamentas, taryba ir komisija turi atvirai apsikeisti nuomonėmis dėl Šengeno erdvės, kad nebūtų ignoruojama nei viena valstybė narė. Ir taip pat reikalinga užtikrinti, kad būtų tikrinama išorės, tikrinamos tinkamai išorės sienos. Ponas Lamberts. Bienvenue, madame la. Sveika atvykusi pas mus gerbama ministrė pirmininkė. Visuomet malonu, kai pas mus lankosi valstybių ir vyriausybių vadovai. Noriu pasakyti, kad kartais e, kai kas sako, kad taryba neturi legitimumo, bet jūs tikrai visi valstybių vyriausybių vadovai e, turite tą e, legitimumą. Rumunija pirmininkavo pirmą kartą ir galiu pasakyti, kad e, pirmiausia reikia kalbėti apie organizacinį e, darbą, administra... logistikai reikia pagirti Rumuniją už tokį sklandų pirmininkavimą pirmą kartą. Taip pat žinome, kad vyko rinkimai Europos e, parlamentą ir dėl to trumpėjusių darbo laikas ir reikėjo labai stengtis, kad būtų sutarta dėl tam tikrų dalykų ir dėl to reikėtų jūs labai pagirti. E, kalbama apie 90 maždaug klausimų, kurie labai svarbus ir dėl kurių susitarta. Kiekviename savo posėdėje taryba E, dėl migracijos ir prilapšio klausimų sako, kad tai yra patys svarbiausi klausimai, kad nei kas kitas neturi tiek e, prioritetų, bet jau prieš ketverius metus girdėjome tokius patikinimus ir e, valstybių vyriausybių vadovai visą laiką susitikę patvirtina išvadas apie e, migraciją, pabėgėlių reikalus, bet mes tebe laukiame tarybos pozicijos dėl prieglopščio migratikos politikos e, reformos, nes jau prieš keletą metų komisija pateikė pasiūlymus ir noriu pasakyti, kad penkios frakcijos didžioji dauguma parlamento prieš porą metų išsakė savo nuomonę, ką jūs darėte, kad pasikė pakeistų kas nors. Jūs nieko tokio nepadarėte, paprasčiausiai sakote, kad nusprendėte, kad taryba priims sprendimus vienbalsiai, bet negalime tų dalykų pateisinti. Ir žinome, kad yra daugiau negu viena valstybė narė, kuri ir toliau yra linkusi blokuoti tuos pasiūlymus. Taigi e, jūs nieko nepadarėte, jūs kaip ir kitos valstybės narės e, šioje srityje. Yra ir kitas aspektas, apie kurį kalbėjo kolegos, tai yra reputacija. Kai valstybė narė pirmininkauja Europos Sąjungoje, labai svarbu, kad ta valstybė narė e, atstovautų ES vertybėms, pademonstruotų, kad jie jos aktualios, bet kokį pavyzdį jūs rodote Rumunija kaip ir Lenkija, kaip ir e, Vengrija turi savo vietą ES, bet pasižiūrėkime į vyriausybę dabartinę. Rumunijos. Ji gana brutaliai gniaužė taikės demonstracijas prieš metus matėme. Tai, tai buvo prieš e, jums perimėt pirmininkavimą, bet tai buvo jūsų vyriausybė. Tai yra vyriausybė, kuri uh, tarsi apsėsta yra minties, kad reikia kontroliuoti teismų sistemą, kad ne, e, nebūtų teisiami politikai už korupciją. Uh, Ir tokia yra politinė energija tos partijos, kuri ir šiandieną yra valdžioje. Ir mes žinome, kad Europos, komis, Europos taryba, Venecijos komisija ir e, kovos su korupcija komitetas Europos tarybos yra e, pateikę tinkamas išvadas. E, ir jūs taip pat užblokavote paskirimą ir labai svarbu postą ES prokuratūros e, vadovo postą. Aš kalbu apie Laurą Kovesi konkrečiai ir aš tikiuosi, kad mes galėsime juos išklausyti vis tik tai jūsų vyriausybės e, spektaklis nedaro garbės nei ES, nei Rumunijai. Rumunija yra nusipelniusi daug geriau negu tai, ką matome. Dėkoju. Dėkoju, ponas Bey. ID frakcijos vardu, prašau. Pone ministrė pirmininkė, ponė pirmininkė, mėly kolegos, Rumunijos pirmininkavimo metu aš nekartą lankiausi Bukarešte, kai vyko ministrų tarybos posėdžiai, lapkričio mėnesį taip pat ir balandžio mėnesį, kai vyko diskusijos apie ES ateitį. Kas kart mes kalbėjome apie svarbiausius iššūkius, su kuriais susiduria Europa ir mūsų bendra civilizacija ir kuriuos turime atremti kartu visame žemynė. Tai yra tapatybė, sienos, ekonominė, ekonomikos perkelimas, bet taip pat duomenų apsauga, dirbtinis intelektas, reindustrializacija arba taip pat mūsų žemės ūkio sąranga. Norėčiau pasakyti, kad ne, iš, ne vienu iš šių klausimų ES nepasiekė jokių efektyvių rezultatų. Dar blogiau, kalbant apie laisvąją priekybą, problemos dar tapo aktualesnės, ypač dabar kalbant apie Latino Amerikos ir regioną ir Vietnamą. Taigi, ta sistema dar mažiau ekologiška ir dar labiau naikina mūsų ekonomiką. Ir aišku, reikia pasakyti, kad komi, Europos komisija pasinaudoja įstatymo viršinybės principų tam, kad nukreiptų savo veiksmus prieš žmonių valią. Realybė yra ta, kad šiandieną Briuselio komisija yra prisėmusi susijėmusi viską ir teisėkros iniciatyvą, ir kontrolę, ir direktyvų taikymą ir panašiai. Aišku, pirmininkaujančių valstybių rotacija vyksta, tačiau komisija išlieka ta pati. Ir geriausias pavyzdys yra ir ponas Timermansas, kuris be jokios abejonės bando išsaugoti kiek įmanoma savo vaidmenį, bandydamas kuo daugiau galių sutelkti Briuselėje. Ir imasi veiksmų prieš Vengriją, Lenkiją, Rumuniją, galbūt rytoj prieš Italiją, ar kitas tautas ir žmonės tam, kad dar labiau destabilizuotų vyriausybės, kurios yra demokratiškai legitimios vyriausybės. Dabar yra skirstoma dalyjamasi aukščiausi postai, tačiau rytų Europos ten nematome, kaip matome Merkel Vokietija, ji yra matoma labiausiai skirstant tuos postus. Ir tie, kurie skatino ES plėtrą į rytus, mato, kad jų imigracijos ideologija jai nėra e, pritariama. Taigi, to šalis, kurios išgyveno totalitarnį komunizmo režimą, vidurio rytų Europos šalis, e, puikiai žino, kad galima nepasiduoti komisijos reikalavimams, kalbant ypač apie migrantų pasidalėjimą. Dublino ketvirtos, ketvirto reglamento reforma laimiai yra blokuojama dabar taryboje, būtent Vengrijos ir Lenkijos dėka. Ir na, galbūt Rumunijos pirmininkavimas ir nebuvo toks jau puikus, bet mes turime pripažinti tai, kad ji išvengė esminių klaidų ir dar labiau didesnio problemų užaštrinimo. Turime nepamiršti, kad socialistai ir liberalai makronistai siekia paskirti ponę von der Leyen komisijos pirmininkę ir jie siekia dar daugiau federalizmo, dar daugiau migracijos ir dar mažesnės ekonominės apsaugos. Tautų ir žmonių gynėjai bus dar budresni tam, kad ES netaptų mechanizmų naikinančių Europą. Dėkoju. Ačiū. EKR er frakcijos vardu, ponia Tomašič prvo rumunjsko predsjedanje vijećem Ačiū, ponė pirmininkė. Rumunija pirmininkavo sąjungai pirmą kartą tuo metu, kai buvo ruošiamas EP rinkimams. Sudėtingas laikotarpis, nepaisant visų sunkumų, Rumunija įrodė, kad sugeba dirbti, kad turi aiškių tikslų ir žino, kaip juos pasiekti. Rumunijos pirmininkavimas pažymėtas bus daugeliu susitarimų, dujų direktyva, skaitmeninės e, Europos direktyva, kosmoso e, direktyva, CO2 emisijų sunkvežimėms dokumentas, taip pat e, naujas reglamentavimas dėl pakrančio apsaugos ir sienų agentūras. Rumunija tikrai yra puikus pavyzdys, kaip palyginti nauja sąjungos valstybė narė gali konstruktyviai darbuotis šioje sąj valstybių bendryjoje. Tuo pat metu Rumunija, e, jos pirmininkavimas buvo proga pašalinti skirtumus tarp rytų vakarų, šiaurės, pietų, tačiau dėja nepasinaudota. Tuo neturime tinkamo geografinio balanso, paskirstant naujus postus, nėra pusiausvėros tarp rytų ir vakarų, nėra atsižvelgiama į ekonominį geografinį pasiskirstimą. Naujausi es valstybių ir vyriausybių vadovų sprendimai įrodo, kad Rytų Europa, Vidurio Europa antrarūšės narės. Nors ką tik pirmininkavusi valstybė puikiai įrodė, kad visi sugeba ginti sąjungą jos politiką. Būkštauju, kad toks nepasitikėjimas jaunomis demokratijomis rytų ir vidurio Europoje vis stiprėja. Tampa aišku, kad senosios narės nori užsitikrinti savo dominavimą tada, kai priimami svarbiausi sprendimai sąjungai. Aišku, reikia mokytis, tačiau mokytis reikia iš partnerių, ne iš šeimininkų. Mes reikalavome, kad mūsų identitetas, tapatybė, kultūra būtų gerbiami. Europa turi gyventi pagal skelbiamą šūkį - susivienyje įvairovėje. Mes negalime siekti vienybės vien, ir vienodumo nes tas kelias bus katastrofiškas visiems ir visai sąjungai. Ačiū. Dabar GUE frakcija, ponas Papadimulis, prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisarė, ponė Dalila, diskutuojame apie Rumunijos pirmininkavimo rezultatus. Po poros valandų parlamentas balsuos dėl naujo komisijos pirmininko ar pirmininkės. Jums pirmininkauti nebuvo lengva. Rinkimai į EP, Brexito procedūra visiškai neiški. Aštrėja ekonominės ir socialinės problemos. Jūs noriu pasidžiaugti, sugebėjote uždaryti tikrai daug teisėkuros dokumentų, tai yra pliusas jūsų pirmininkavimo. Tačiau didžiosios bėdos, didžiosios problemos aštrios mums kaip sąjungai ir parlamentui ir temos svarbios piliečiams vis dar kabo kažkur ore. Čia pažangos nebuvo. Pavyzdys būtų, piliečiai reikalauja suformuoti stipresnį sąjungos biudžetą. To nėra padaryta. Šis biudžetas turi padėti mažinti skirtumus sąjungoje, reikia daugiau sąjungos, to nėra. Taip pat ir socialinis ramstis nesusilaukia pakankamai dėmesio. Po Göteborgo tai, tai yra graži iškaba, nieko konkretaus, taip pat nieko konkretaus nebuvo padaryta, kad galų gale prasidėtų diskusijos ir netgi įgyvendinimas e, Europoje minimalios algos. Apie tai neseniai kalbėjo Uršla von der Leyen, tačiau prieš penkerius metus tą patį pasakojo ir ponas Junkeris. Nieko nebuvo padaryta. Nėra tik minusų jūsų pirmininkavime, aš įverdinau ir pliusus, dar išskirčiau tarp tokių teigiamų dalykų sankcijos prieš e, Turkijos vykdomus tarptautinės teisės pažeidimus. Aš nebejoju, kad e, panašios politikos laikysis ir pirmininkausiančioji Suomija. Mums privalu ginti Europos vertybės kas kart, Vos tik joms pavojai iškelia es kaiminystėje esančios valstybės. Taip pat, manau, yra teigiamas dalykas jūsų bandymai pietryčių Europoje toliau rodyti teigiamą pavyzdį, e, kurį parodė susitarimas tarp Graikijos ir Šiaurės Makedonijos. Naujoji vyriausybė nesvarbu, ką kalbėjo prieš rinkimus, dabar po rinkimų tikrai jį palaikys. Dabar, e, ponė premjerė, noriu kryptis į Jūs, ne tik savo frakcijos, bet ir daugelio nevyriausybinio organizacijų vardu. Žinau, kad ir komisija tokį kreipimąsi palaikys. Aš noriu Jūs paraginti. Atėjo laikas baigti šį visiškai nepriimtiną ir barbarišką elgėsi Ir mes žinome, kad turi būti paskersta tikrai didžiulis kiekis avių, tai neprimtina. Ponas Pū, mes Brexito partiją norėtume E, turėtume įsivaizduoti, kad tikriausiai kalbėsime nepopuliariai, bet žalieji atsinaujinančios Europos atstovai taip pat gana kritiškai pasisakė apie tai, kaip pavyzdžiui jūs, gerbiamise pirmininkė, turėtumėte tvarkytis savo šalyje. Tikrai įspūdingi pasisakymai. Aš norėčiau pasveikinti Simoną Haller pirmiausiai E, už jos puikų pasirodymą šeštadienį Vibaldono teniso turnyre. Mes matėme ryštą, preciziškumą, tvirtybę ir ji tikriausiai įkvėpė milijonus merginų tiek savo šalyje, tiek užsienyje e, rinktis sportininkės kelią. Ir e, Rumunija gali didžiuotis pasiekimais dėl to, kad ši šalis e, labai stipriai save apibrėžia kaip valstybę. Ne, aš kalbu apie naciją, ne apie nacionalizmą. Skirtingai nuo liberalų. Ir uh, aš e, negirdėjau Europos Sąjungos himno, tik tai Rumunijos himną Vimbaldone. Uh, Sportas labai gali suartinti žmonės. O kokie yra ketimai Europos projekto? Deja, jisai labiau skaido negu vienyje. Bet norėčiau grįžti prie keturių veiklos krypčių, kurias jūs minėjote, ministrė pirmininkė. Porą iš jų paminėjus. Jūs kalbėjote apie ekonominę sanglaudą, ekonominį augimą, užimtumo stiprinimą. Dabar ES per pasus trečius e, metus žemiausias ES, jaunimo nedarbas e, didžiulis, pavyzdžiui, 40 procentų Graikijoje, 30 procentų Ispanijoje, 16 procentų jūsų šalyje. Taigi toli tai nuo Europos idealo. Kitas dalykas - Europos gynybinių pajėgumų stiprinimas. Atsisakymas E, mokėti už europinę gynybą atitinkams struktūroms. Ir vienas dalykas, o dabar Europa nori savo armijos. Reikia galvoti apie jūsų saugumą per NATO. Tie, kurie liksite čia, kai labai greitai Junktinė karalystė pasitrauks, jūs galbūt dabar galvosite apie pirmininkaujančią e, Suomiją, bet nežinau, ar reikėtų labai to džiaugtis Manau, kad reikėtų e, Simona Halep e, prisiminti dar kartą, o ne Rumunijos pirmininkavimo pasiekimus. Tai yra tikras e, pasidžiavimo šaltinis ir mažiau jos pergalės kenkia saugumui ir demokratiniai Europoje. Adesso viceprezidente Sefcovic, la sua replika. Dabar pasisakys vicepirmininkas ponas Šepčevičius. Ačiū, ponė pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti gerbėmiems parlamento nariams už tai, kad jie išryškino tuos iššūkius, su kuriais tenka susidurti, kuriant ir stiprinant bendrą, nesuskaldytą ES. Ir aš labai norėčiau pritarti tam, kad reikia siekti daugiau pažangos socialinio socialinių teisų ramščios rytyje ir aš tikiuosi, kad kita komisija imsis visų klausimų susijusių su minimaliu atlyginimu, socialinių standartų didinimu visoje ES kaip minėjo ir ponia Garcija Perez. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad buvo akcentuojami sėkmingi pirmininkiausios Rumunijos pasiekimai, kaip sakė ponas Kovačev, jis išvardėjo visus svarbiausius klausimus, kurie buvo užbaigti svarstyti būtent Rumunijos dėrybininkų profesionalumo, Rumunijos diplomatų ir ministrų dėka. Ir taip pat norėčiau pripažinti, kad vyko puikus bendradarbiavimas su pirmininkavusia Rumunija užbaigiant svarstyti svarbius klausimus tam, kad būtų geriau kovojama su klimato kaita. Taigi daug kas buvo padaryta per rekordinį laiką, nes Rumunijos pirmininkavimas prasidėjo labai svarbiu perinamuoju laikotarpiu, kai tas realus teisėjai, kuriai skirtas laikas buvo labai trumpas, bet viskas buvo atlikta labai profesionaliai. Taigi dėl to norėčiau padėkoti Jums ir pabrėžti, kad Jums pavyko atlikti tuos darbus, nepaisant to, kad tai buvo jūsų pirmasis pirmininkavimas. Aš žinau, kiek kiekviena valstybė narė įgauna patirties, sukuria puikius darbinius santykius su kitais partneriais ES, ES institucijose. Ir aš manau, kad tai buvo investicija į ES ateitį, bet taip pat tai reikš dar profesionalesnį Rumunijos valstybės tarnybos darbą. Ir aš esu įsitikinęs, kad visa patirtis, visas tas darbas, kuris buvo investuotas, duos gražos ir bus jaučiamas Rumunijoje. Taigi, ministrė pirmininkė, dėkoju ir sveikinu Jūs su puikiu pirmoju pirmininkavimu. Dėkoju vicepirmininkui Šepčiovičiui. Dabar ministrė pirmininkė pasakys. Ačiū. Labai ačiū visiems už pasisakymus. Rumunija pirmininkavo tuo metu, kai susidurėme tikrai su gausybė iššūkių. Brexitas, Europos parlamento rinkimai, šios aplinkybės nulėmė tai, kad intensyviausiai teko mums darbuotis per pirmasias šimtą pirmininkavimo dienų. Šimtas dienų šimtui dokumentų, teisėkuros aktų. Mums pavyko sustarti dėl 90. Tai tikrai neblogai, kaip sakė komisijos vicepirmininkas. Rumunija turi kuo pasidžiaugti, visa mūsų tauta gali didžiuotis tuo, ką pasiekėme. Ir manau, kiekvienas e, gali pasidžiaugti pasiekimais. Aišku, mes norėjome padaryti daugiau, Tačiau konsensusą tarp 28 valstybių narių rasti netaip jau lengva, skirtingi prioritetai, skirtingos nuomonės. Savo pirmininkamo metu mes puikiai supratome, turime būti tarpininkais, padedančiais rasti susitarimą. Viliuosi, kad mums pavyko būti būtent gerų tarpininkų dėl daugiametės finansinės programos. Europos parlamentas mm, tikrai dar turės intensyviai dėrėti su valstybėmis narėmis. Šiaip laukia daug darbų, tačiau ir mes nuveikėme nemažai. Tiek dėl sanglaudos, tiek dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Kalbam apie potencialius projektus. Jie turi būti efektyvūs ir atitinkamo reikia finansavimo. Mums sąjungauda svarbi, nes mums atrodo, kad sąjungoje reikia daugiau vienybės. Tik vieningi būdami mes galėsime daryti didžiausią pažangą. Ir bendromis jėgomis pasieksime daug daugiau nei veikdami pavieniui. Štai yra sanglaudos svarba ir ji išlieka svarbi ne tik mums pirmininkaujant, bet tai turėtų būti svarbu kasdienėme institucijoje darbe. Pone Tudurakė, atsakysiu Jums ne. Tarnautojai, nediplomatai pirmininkavo ministrų tarybai, pirmininkavo Rumunijos vyriausybė mūsų kabineto nariai. Vyko gausybė posėdžių su jais, ekspertai žinoma padėjo, ačiū visiems, kurie padėjo mums pirmininkauti, kurie padėjo Rumunijai, o netrukdė. Prieš porą minučių manęs paklausė, ar jūs tikite tuo, kad Rumunija atstovaujantis EP e nariai sieks būti vieningi ir sukurti teikiamą Rumunijos įvaizdį. Aš atsakiau taip, tačiau jūs mane nuvilėte. Nemanau, kad jūs padedate gerinti Rumunijos įvaizdį. Jūsų darbai parlamente dėje neprisideda prie mūsų įvaizdžio gerinimo. Rumunija sulaukė daug sveikinimų. Taip pat buvo pažymėta, kad vienur ar kitur įmanoma buvo nuveikti daugiau, tačiau mes nesusilaukėme tiesioginės kritikos, o iš jų susilaukėme iš jūsų tevinainių. Europos komisija tuo tarpu pažymėjo, kad Rumunija turi progą pasidžiaugti. Gal reikėtų jums pasidomėti prieš kalbant, jūs sakėte, kad nenuveikėme sveikatos apsaugai nieko, uh, socialinės rytyje. Aš nesutinku. Padaryta tikrai nemažai, gal jūs nežinote, ką nuveikė Rumunija savo pirmininkavimo metu. Viena valstybė narė, net ir pirmininkaujančioje, nieko nenuveiks, mes juk esame tarpininkai. Stengiamės iš visų jėgų. Džiaugiuosi, kad e, atskiri projektai, kurie svarbus, mums svarbus visiems, europiečiams buvo patvirtinti konsensusu. Mums pavyko taryboje susitarti su komisija. Mus palaikė tikrai daug parlamento narių, susitarėme ir su Europos parlamento pirmininku. Kiekvienas supranta sudėtingą sąjungos situaciją. Jeigu neišliksime vieningi, pakenksime Europos projektui. Bendromis jėgomis pasiekėme tikrai daug. Galvojant apie, apie ateitį, turime susikoncentruoti ties pridėtinė vertė, ties nauda. Piliečiams nerūpi skandalai, jiems rūpi jų kasdienybė. Turime padėti piliečiams gyventi geriau. Reikia politikos artimos piliečiui o ne kažko, ką jie supranta kaip politinius žaidimus. Tikrai buvo pasakyta ir aš pasidžiaugsiu, kad mes atlikome tikrai daug, patvirtinta daug dokumentų Dėl e, Greko yra 15 rekomendacijų, e, neįgyvendintina tik viena. Buvo pabrėžtas e, teismų nepriklausomumas. Ir čia jau mes nieko nenuveiksime pavieniui. Reikia bendrų jėgų. Baigdama norėčiau padėkoti Jums už pasitikėjimą. Pasitikėjimą Jūs rodėte ne mūsų piliečiams, ekspertams, ministrams ar vyriausybei. Pasitikėjimą Jūs parodėte šaliai, kuri pirmininkavo pirmąjį kartą. Šaliai, kuri pirmą kartą atlaikė tokį išbandymą. Išgirdau pagirimųjų žodžių iš jūsų, kad gerai padirbėjome. Ačiū Jums už tai. Ačiū už visą bendrą darbą, o naujajam parlamentui, naujos sudėties parlamentui linkiu sėkmingo darbo, viliuosi, kad šis toks svarbus visai Europai formas, kur aš beje praleidau devynerius metus ir toliau sėkmingai darbuosis visos Europos labui. Jūs ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti, il viceprezidente. Dėkuoju visiems kolegoms, e, kurie kalbėjo, dėkuoju vicepirmininkų komisijos ponui e, Šefkovičiui, taip pat ministrai pirmininkai Tančilai, dėkuoju visiems ministrams, darbuotojams, kurie dalyvavo šioje diskusijoje, diskusijos baigėsi. Rytoj prasidės kita e, kitas pirmininkavimo etapas pusės metų pristatys Suomija. O dabar posėdis baigiamas. Pertrauka.